galimybę, sudaryti šaliai galimybę pačiai um, plėtotis ir pačiai nuspręsti, ar ji norės likti nepriklausoma, ar norės prisijungti prie ES. Ačiū kolegai Melceriui. Toliau kalbės kiti užsirašę į sąrašą kalbėtojai. Pirmiausia, kolega Galeris. Dėkoju.